Uh, good morning, uh, everybody. Labas rytas. Sveiki atvykę. Norėjau pradėti šiek tiek vėliau, kad uh, ateitų daugiau dalyvių. Be abejonės vakar dienos vakarienė buvo sėkminga. Tikiuosi, kad dalyvių skaičius išauks prasidėjus posėdžiui. Noriu pasveikinti poną Aleksandrą Demensopulos, kuris yra e, Graikijos parlamento ekonominių reikalų komiteto pirmininkas bei visus nacionalinių parlamentų atstovus susirinkus į, susirinkusius į tarparlamentinio komiteto posėdį, kurį surengė ekonomikos reikalų komitetas. Kaip žinote, per pastarosius kelis metus mes e, įgyvendindami ekonominės valdysenos reformas siekiame užtikrinti, kad demokratinės atskaitomybės diemuo būtų e, E, matomas ir užtikrintas, kad būtų įtraukti nacionaliniai parlamentai, ypač e, rengiant e, kas pusmetinės ataskaitas dėl augimo, taip pat kurdami bankininkystės sąjungą. Darėme kad viską, kad įtrauktumėme nacionalinius parlamentus. Po konsultacijų su jumis per praėjusius metus metus nusprendėme e, šios dienos posėdį skirti dviems temams, kurios e, būtų jums įdomios. Viena daugelio jūsų minėta tema - tai veiksminga PVM sistema Europos Sąjungoje, kita tema - fiskalinė konsolidacija bei struktūrinės reformos, e, geriausių praktikos pavyzdžių mainai. E, turėtų dalyvauti nemažas dalyvių skaičius ir pagal taisyklės e, kalbėjimui numatytas laikas yra dvi minutės, kai tik užpildysite mm, atitinkamą anketą, paraišką pasisakymui, aš jūs įtrauksiu į kalbėtojų sąrašą. E, užpildydami tą anketą nurodykite, iš kur esate. Dėkui. Dabar pername prie pirmosios temos svarstymo link veiksmingos PVM sistemos Europos Sąjungoje. Su Europos semestro atsiradimu politika šioje srityje keičiasi ir ateityje pasikeis galbūt dar labiau. Uh, Daugelis valstybių narių pastebi, kad ES e, dalyvavimas juntamas įvai, įvairiais lygmenimis. E, šalims skirtos rekomendacijos iš esmės yra tampa prievolė šalių administracijoms. Tuo pat metu suvokiama, kad atsiranda demokratijos deficitas, ypač kalbant apie sprendimų prieimimą ES mastu. E, viskas apsprendžiama susitarimuose, e, kurie sudaromi iš uždarų durų ir tuomet tampa nuspre, sunku suvokti, kas apsprendžia, nustato politikos tikslus ir kas tampa atsakingas už jų gyvendinimą. Norėčiau pristatyti šio e, pirmojo posėdžio kalbėtojas Filip Marini iš Prancūzijos senato, e, Mats Rorvik iš Danijos parlamento bei Janos Veres, Vengrijos parlamento narys. Išklausysime šios kalbėtojus, kiekvienas iš jų kalbės po penkias minutės ir paskui bus klausimų ir atsakymų sesija bei galimybė pasikeisti nuomonėmis. Prašau, ponė Marinė. Ačiū, ponė pirmininkė. E, labai svarbu, kad mes e, nagrinėtumėme galimybės, e, kaip pagerinti PVM sistemą Europos Sąjungoje, nes įplaukos iš PVM bendrai valstybėse narėse sudaro nemenka mūsų biudžeto išteklių dalį. Prancūzijoje PVM sudaro, iš PVM surenkamos lėšos sudaro 50 procentų grinųjų įplaukų. Tai yra 100, pavyzdžiui, 140 milijonų eurų numatyta 2014 metams. Esant tokioms sąlygoms, e, kova su sukčiavimais tampa ypač svarbia užduotimi. Ir tai ypač aktualu e, kalbant apie karuselinį sukčiavimą. Ir kalbant apie 2014 e, planus, mūsų parlamentas patvirtino papildomas priemonės, kad užtikrintumėme geresnę kontrolę ir sudarytume galimybę e, ištirti e, įmonių atliekamas operacijas ir sandorius, kad būtų surinkamas PVM. E, Norėčiau priminti dar vieną susijusi aspektą, kalbant apie PVM, ir tai yra e, internetinių pirkimų klausimas. Sritis. Norėčiau trumpai apibūdinti kontrolės sistemą, kuri dėgiama pastaraisiais mėnesiais. Ja pasiūlė du mano kolegos senate. Jie ja E, dirbo su Šarlo de Golio Paryžiaus oro uostų muitinės tarnyba. E, jie pristatė savo pranešimą atitinkamame Senato komitete ir tas pasiūlymas jų pristatytas taip pat prieinamas viešai internete ir jame akcentuojama, kad muitinės tarnybos dirba veiksmingai kalbant apie e, kovą su kontrabanda, e, patirptais gaminiais, e, prekyba ginklais, taip pat pavojingomis medžiagomis, tačiau fiskalinėje srityje dar daug ką reikia taisyti. Visų pirma dėl to, kad kontrolę šios, šioje srityje riboja taisyklės dėl to, kad galioja griežtos taisyklės, pavyzdžiui, kroviniai e, atvykstantis e, lėktuvais, jų e, pervežimas yra reglamentuojamas daug griežčiau. Taip pat, pavyzdžiui, kroviniai persiunčiami paštu yra labai paprastai pervežami. Čia nėra tiek daug griežtų taisyklių. Ir todėl mokesčiai nesurenkama, nesurenkama tiek mokesčių, kiek galima būtų surinkti. Ir, pavyzdžiui, per vienerius metus e, buvo patirta E, susidarė nemažai e, išlaidų, kalbant apie patirtą žalą. Taigi yra, e, tai yra sritis, kurioje Prancūzijoje prarandamas PVM jis nesurenkamas. Manau, kad taip yra ir Europos Sąjungoje. Ir mes apskaičiavome, kiek mokesčių turėtų būti surenkama per atsižvelgiant į tai, kiek e, mokesčių e, yra deklaruojama. Būtina užtikrinti, kad tokie sandoriai galėtų vykti. Ir, e, pavyzdžiui, siunčiant, tai susiję su tvarka, pagal kurios reikia laikytis, siunčiant krovinius ir tokiais atvejais ypač lengva yra nusukti PVM. Mūsų Mm, šalies administracijai sunkiai sekasi kovoti su tokiais atvejais. Jeigu internetinės svetainės būstinė yra ne Prancūzijoje, nesumokėtus mokesčius sunku išieškoti ir sunku surinkti informaciją. Tai aktualu ne tik Prancūzijai, bet ir visai Europos Sąjungai. Ta stebime ir kitose sritise, ypač kalbant apie skaitmeninę prekybą. Ir todėl manome, kad e, būtina įvesti PVM atskaitimo prie šaltinio tvarką, kuomet PVM sumokamas, kai įvyksta sandoris, o ne tada, kai prekės patenka į muitinę. Tai būtų, tai būtų lengviau visiems tarpininkams, ypač kalbant apie internetinę prekybą. Pirmininkė, norėčiau e, Jums pristatyti dokumentą, kuris yra paskelbtas internete ir aptarti dar kelis aspektus susijusius su PVM. metų gruodžio 12 e, direktyvos įgyvendinimą, kur numatytas e, PVM tarifas e, už e, pre, prekybos paslaugas, už elektroninės prekybos paslaugas. Kaip žinote, nuo 2010-ųjų turėjo pradėti galioti vartotojo šalies PVM tarifas, tačiau e, Luksemburgas paprašė pereinamojo laikotarpio, lengvatinio laikotarpio 2015, 2015, o pereinamasis laikotarpis galios iki 2019. Ir noriu akcentuoti, kad mums aktualu kiek įmanoma greičiau gyvendinti kompromisą, kurio buvo pasiekta 2008-aisiais. E, ypač didelėms e, valstybėms, kur yra daug vartotojų Vokietijai, Prancūzijai, Junktiniai karalystė, Ispanijai. Jeigu palyginsime PVM skirtumus tarp uh, E, šalies, iš kurios perkamos prekes ir šalies, e, kurioje prekes yra suvartojamos, tai PVM skirtumai e, yra milijardų eurų sumos. Mūsų komitetas skeptiškai vertina direktyvoje numatytą prievolę dėl standartizuotų PVM deklaracijų, bet tai jau kitas klausimas. Ačiū. Žinau, kad e, tai tikrai labai plati tema, kad ją galima būtų aptarti per penkias minutės, bet kuriuo atveju e, jums pavyko nubrėžti svarbiausias kryptis. Dabar išklausysime Danijos e, parlamento atstovo pono Jensen. Ačiū, ačiū už kvietimą dalyvauti šiame posėdėje, aptarti, kaip surenkamas PVM mokestis, kaip kovojama su sukčiavimu šioje srityje. Valstybės išlaidos e, ir įplaukos Danijoje labai priklauso nuo e, surenkamo PVM ir pas mus e, jis sudaro apie 20 procentų viso biudžeto. Mūsų tarifai yra 25 procentai ir nulinis tarifas taip pat. 25 procentų PVM yra taikomas visoms prekiams ar paslaugoms e, plačių pagrindų, išskyrus kai kurias sritis, pavyzdžiui, laikrašius, finansinės paslaugas ir būsto nuomos. Visi, kas e, yra savarankiškai dirbantis verslininkai, e, parduoda prekes ir paslaugas, turi užsiregistruoti ir e, yra taikomas 25 procentų PVM toms prekiams ir paslaugoms. Taip pat privaloma užsiregistruoti PVM mokėtojų, jeigu parduodate kažką, uh, E, ko vertė siekia daugiau nei 6,5 tūkstančių eurų e, per metus, per 12 mėnesių. Ir e, tokiu atveju įmonė privalo pradėti mokėti PVM mokestį. Kalbant apie PVM naštą namų ūkiams, iš tiesų PVM skirtumas yra nedidelis. 2010 fiskaliniais metais tai buvo 2,7 procento išaugo e, PVM, o ir e, tai sudarė apie 5 milijardus eurų. Komisija nagrinėjo šį klausimą ne tik Danijos atveju, bet ir visos ES atveju. Ir e, tas skaičius Danijai yra apie 10 procentų. Palyginti tai yra nedidelis skaičius, e, apie, kalbant apie visą ES kontekstą. Tiek yra nesurenkama PVM. Žmonės moka mokesčius, rinkliavas, muitus e, ir uh, paprastai ne, neprotestuoja dėl to, nesukčiauja ir um, pritarė tai sistemai, nes jos dėka gauna pakankamai um, geras socialinės apsaugos sąlygas. PVM sistema yra palyginti paprasta, kaip jau sakiau, ir vis dėlto nepaisant to kad ji yra paprasta, gali atsirasti klaidų ir gali būti sukčiavimo atveju. Danijos piliečiai paprastai teikia teisingą informaciją mokesčių administravimo institucijoms, bet žinoma, kartais atsiranda klaidų, problemų, su kuriomis reikia susitvarkyti. Yra įmonių, kurioms kyla problemų dėl PVM mokėjimo, e, bet didesnės bendrovės paprastai tokių problemų nepatiria. PVM PVM skirtumai sudaro maždaug 13 e, procentų, bet e, čia yra e, bendras skaičius, bet jeigu pažvelgtume į įmonės, e, kurių darbuotojų skaičius e, yra mažesnis nei 12, tas lygis, ta norma sudaro tik 0,6 procento. Trys dažniausiai pasitaikančios klaidos yra tai, kad yra sumokama per mažai PVM palyginti su tuo, kas turėtų būti sumokėta vadovaujantis įmonės e, balanso ataskaitomis. Ir tai reiškia, kad žmonės patys turi deklaruotis PVM mokestį ir čia įsikiša tokių grinai techninių problemų, dėl kurių atsiranda klaidų. Komisija atlikusi savo tyrimą nagrinėjo priežastis, dėl kurių atsiranda tie PVM skirtumai įvairiose valstybėse narėse. Ir kaip sakiau, mūsų šalyje tas PVM skirtumas yra palyginti nedidelis. Mūsų e, sistema galioja nuo 70-mečio vidurio ir per visą šį laiką e, keitėme šią sistemą ir nuolat ją tobulinome. Kartais žmonėms kyla sunkumų įgyventinti teisės aktus, todėl norime, kad mūsų teisės aktai būtų aiškus, kad juos būtų lengva taikyti. Ir kasmet įgyventiname projektus. kurių metu um, mokesčių institucijų darbuotojai lankosi pas žmonės aiškina, kaip, kaip apskaičiuoti, deklaruoti ir mokėti PVM, viską išaiškina. Taip pat yra maždaug 3000 įmonių atstovų, kurie yra kruopšiai tikrinami PVM mokėtojų srityje. mokesčių institucijų atstovai lankosi šiuose įmonėse ir aiškina, kaip jos gali patobulinti savo PVM apskaičiavimo sistemas. Tokiu būdu siekiame, kad kasmet būtų teisingai mokamas PVM mokestis. Komisijos ataskaitoje nepaaiškinta, kodėl Danijoje palyginti nedidelis PVM skirtumas, nepaisant to, kad PVM našta yra didžiausia Europoje. Be e, noro mokėti PVM galbūt dar vienas paaiškinimas būtų e, toks, kad Danijoje yra labai e, aukštas užsiregistravimo lygis. Beveik visi veiklą vykdantis asmenys yra užregistruoti Danijoje. Be to yra suskaitmeninta visa su sandoriai susijusi informacija įmonėse. TVF e, gairėmis vadovaujantis galima sakyti, kad mūsų sistema yra labai paprasta, yra du tarifai, 25 procentų ir nulinis tarifas. Ir e, tai, kad šiuo metu turime nedidelę PVM nepriemoką, e, yra dėka to, kad nuolat tobuliname sistemą ir be to aktyviai taikome taisyklės, pagal kurias kovojame su sukčiavimu PVM srityje ir žinoma, karuselinis sukčiavimas yra vienas um, svarbiausių, vienas svarbiausių sukčiavimo rūšių. Be to, žinoma, turime bendradarbiauti tarp valstybių narių, kad kovotume su sukčiavimu PVM srityje. Ir um, E, yra laikomasi tikslinio požiūrio į įvairias komisijos pasiūlytas priemonės, tai tiek apie PVM sistemą Danijoje. Ačiū. Dėkoju. E, aš leidžiu Jums kalbėti gerokai ilgiau, nes pagalvoju, kad tai yra svarbu vis dėlto suteikti Jums galimybę išsakyti savo mintis. Na ir galiausiai pakviesiu Vengrijos parlamento narį Janos Deres pasisakyti. Ačiū pirminkę už sutiktą žodį. Ehm, komisijoje paskalbtoje ataskaitoje kalbama apie atnaujintą PFM sistemą, apie svarbiausius aspektus, svarbiausius reikalavimus, kurie yra keliami tokiai sistemai. Ir e, norėčiau visų pirma pakomentuoti PFM sistemą, apie bendrą deklaravimo sistemą ir manome, kad tai, kas buvo pasiūlyta Ekofino posėdė 2013 lapkričio 15 dieną, buvo siekis supaprastinti sistemą. Ir um, deklaravimas, PVM um, mokėjimas, dėl to kyla neigiamų grinų pinigų srautų rizika. Be to, norint įgyventinti veiksmingesnę PVM sistemą, kai yra taikomos, taikomi e, lengvatiniai PVM tarifai, Noriu pritarti tam, ką sakė senatorius Marini. Gal kai kurios valstybės narės ir pristato savo sistemas, pagal kurias yra taikomas lengvatinis PVM tarifas, bet daugelis mūsų patiria problemų pastaraisiais metais ir jeigu nebus požiūrio pozicijos e, pokyčių valstybėse narėse su tomis pačiomis problemomis susidursime ir ateityje. Jeigu norime tvirtesnės PVM sistemos, e, turime imtis priemonių, kad kovotume su sukčiavimu. Taip pat turime veiksmingiau administruoti PVM sistemą. Ir šiame kontekste norėčiau pasakyti, kad jeigu pažvelgtume į visas iš PVM gaunamas įplaukas ES, norime jas padidinti. Ir Čia galima matyti, kad 12 procentų galimų įplaukų nėra gaunama biudžet, į biudžetą. Taip pat matoma, kad kai Vengrija prisijungė prie ES 2004 metais, netekome 10 procentų mūsų PVM įplaukų. Ir panašiai ir kitos tuo pat metu įstojusios valstybės narės. Taigi galėtume tvirtinti, kad to priežastis buvo muitinės patikrų panaikinimas. Po to, kai prisijungėme prie Europos Sąjungos, pamatėme, kad ypač paplito karuselinis sukčiavimas. Taigi, jeigu vyksta automatiniai informacijos mainai tarp valstybių narių, reikėtų juos dar plėsti, reikia keistis e, gerąją praktiką, vadovautis pastarų metų patirtimi, kuri rodo, kad e, mokesčių institucijos valstybėse narėse turėtų turėti tiesiog neprieiga prie informacijos apie mokesčių bazę. Ir visose valstybėse narėse iš tikrųjų galioja aktualūs svarbus parametrai jie yra nustatyti. Taigi norime, kad būtų galima laisviau ir greičiau prieiti prie informacijos, kad galėtume stiprinti bendradarbiavimą. Čia galima būtų sakyti, kad e, ypač e, kalbant apie tam tikras prekes, sukčiavimas yra lab, labiau paplitęs ir būtent šiuose srityse reikia tobulinti sistemą. Nes kartais, jeigu tam tikroje valstybėje narėje matome, kad yra koks nors labai e, stambus sukčiavimo atvejais, turime turėti galimybę imti skubių priemonių, kad kovotume su tokiu sukčiavimu. Pavyzdžiui, Anksčiau Vengrijoje imtas įvairių iniciatyvų šioje srityje ir manau, kitoms valstybėms narėms būtų svarbu pasižiūrėti, ką Vengrija yra nuveikusi šioje srityje. Uh, yra nemažai e, produktų, kuriais prekiaujama didelėmis partijomis. Pavyzdžiui, turime ypač nagrinėti metalo laužą, mėsos e, produkciją, e, metalo atliekas ir kitas prekes. Be to matome, kad sukčiavimas plinta ir kitų prekių srityse. Svarbu užkirsti kelią sukčiavimui ir um, ypač uh, tai pasakytina apie metalo laužo grūdų sritis uh, Vengrijoje. Jeigu tam tikroms prekių grupėms būtų taikomas lengvatinis PVM tarifas, tai irgi būtų teigiamas žingsnis kovojant su sukčiavimu PVM srityje. Kartais e, sukčiaujama e, tik dokumentais pačios prekės nekeliauja iš vienos valstybės narės į kitą, e, yra siunčiami tik dokumentai ir tokiu būdu yra sukčiaujama. Mes turėtume tikrinti ir didelius sunkvežimius, nes bet turime turėti omenyje, kad kartais sukčiavimas yra susijęs ne su pačiu prekių vežimu, bet su dokumentų perdavimu. Kai e, vežamos e, prekės, jos turi būti vežamos nuo vieno teisiškai užregistruoto mokesčių mokėtojo kitam. Ir e, turėtume nuolat akilai stebėti tuos tą prekių judėjimą. Labai ačiū. Jeigu dar kas nors norite pasisakyti, tai man praneškite. Dabar suteiksiu žodį diskusijų dalyviam. Žinau, kad ir jūs turite ką pasakyti. Visų pirma, žodis ekon komiteto pirmininko pavaduotojai. Ponui Stolojan, ačiū. Aš norėčiau priminti, kad dabartinė PVM sistema, kai ji buvo įdėkta Europos Sąjungoje, buvo vadinama laikina sistema. Na ir ta laikina sistema jau galioja daugelį metų. Taigi kartais galime nuo e, paskirties šalies principo pereiti prie kilmės šalies principo, kaip paskučiamas PVM. Galbūt tai ir bus daroma ateinančiais metais. Taigi noriu pasakyti štai, ką visiškai neseniai Europos parlamente ir taryboje buvo patvirtintas labai galingas instrumentas, kuris yra skirtas kovai su PVM vengimu. Ir ne tik kovai su PVM vengimu ir sukčiavimu. E, ši programa vadinasi Fiskalis 2014-2020. Fiskalis programa susideda iš dviejų pagrindinių dalių. Pirmoje dalyje kalbama apie informacinių sistemų dėgymą ir atnaujinamą. Tai yra tokios informacinės sistemos, kurios skirtos e, bendravimui, pavyzdžiui, tarp visų valstybių narių finansų ministerijų. Na, o fiskalis programos antroji dalis ir beje, man tai atrodo, kad tai yra vis dėlto svarbi dalis, ji yra skirta e, keistis patirtimi, tam, kad e, aukšto lygio pareigūnai dirbantis, e, sakykime, valstybių narių finansų ministerijose galėtų keistis geriausia turima praktika. Pavyzdžiui, apie tai, kaip e, sustabdyti mokesčių mokėjimo vengimą, sukčiavimus ir taip toliau. Man atrodo, kad nacionaliniai parlamentai turėtų susitelkti ties šią programą nes e, ši programa gali būti labai veiksminga. Norint sustabdyti tokius neigiamus reiškinius, kurie dėja vis dar e, egzistuoja mūsų valstybėse narėse. Ačiū. Labai ačiū. Aš griežtai elgiausi uh, su kalbėtais, nes galvojau, kad štai iškils visas kortelių miškas, kad labai daug kas norėsite pasisakyti. Dabar suteiksiu žodį Lenkijos e, atstovui Darijos Rizatė. Jis yra iš žemųjų parlamento rūmų Lenkijoje ir jis pirmininkauja viešųjų finansų komitetui. Prašom žodis jums. Ačiū, pirmininkė. PVM sistema dažnai e, patiria visokių piknaudžiavimų, sukčiavimų. Aš tikrai galėčiau pritarti tiems komentarams, kuriuos išsakė anksčiau pasisakę kalbėtojai. Manoma, kad Lenkijoje e, sukčiavimai sudaro 10-15 procentų nuo visos e, sumos, kuri yra gaunama iš mokesčių biudžetą. Tai sudaro apie 4-7 procentus visų įplaukų į biudžetą. Ir taip pat tokie sukčiavimai labai iškraipo konkurencingumą. Tai reiškia, kad e, kai kurios e, įmonės e, yra palankesnėje padėtyje vien tik tais dėl to, kad jos sukčiauja. Mūsų šalyje veikia karuselinio sukčiavimo sistema, kai yra pateikiamos neteisingos sąskaitos. Ir taip pat yra e, tokių įmonių, kurios e, įsisteigia, paskui vėl labai staigiai užsidaro. Ir tikrai yra įvairių sukčiavimo atvejų. Ir labai sunku sustabdyti tokią sukčiavimo praktiką. Mes turėtumėm koordinuoti savo pastangas uh, ES lygmenių. Man atrodo, kad yra keli būdai, kaip galima e, kovoti su tokiais nusikaltimais. Atvirkštinis PVM apmokestinimas. Tokią sistemą mes taikome Lenkijoje, kai yra prekiaujama metalo produktais ir panaudojus tokią e, priemonę, sukčiamo mastas žymiai sumažėjo. Taip pat e, Labai svarbu, kad būtų tinkamai keičiamas informacija apie atliktus sandorius. Jeigu, pavyzdžiui, yra išduodama sąskaita faktūra, apie tai turi būti informuojama mokesčių įstaiga, turi būti informuotas visas mokesčių įstaigų tinklas. Tokiu būdu galima uh, kovoti su sukčiavimu. Taip pat reikia registruoti visas įmonės, kurios dalyvauja priekyboje. Mes jau esame sukaupę e, geros patirties. Pavyzdžiui, Čekija turi e, puikių pavyzdžių. Nežinau, ar šioje salėje yra kolegų iš Čekijos, bet jeigu jų yra, galbūt jie galėtų pasidalinti turimą, turimą patirtimį, jį mums tikrai praverstų. Ačiū. Ponas Marinė, gal norite ką nors pridurti? Ačiū, pirmininkė. Kai aš jums pateikiau rezultatus apie tai, kokią kontrolę atliko Prancūzija e, kontroliuodama priekybą internetu, tai dar noriu pridurti, kad apie tai kalbėjau ir su Europos komisija. Jeigu norima pasiekti pažangos kontrolės srityje ir sumažinti um, negautų įplaukų iš PVM dydį, tai tuomet yra būtina, kad mes spręstumėm klausimus susijusius ir su ES teisės aktais. Yra pateikti keli esminiai pasiūlymai. Dėl galimybės e, muitinėms e, geriau mm, keistis duomenimis apie internetinę prekybą ir kitas pasiūlymas siekia uh, E, patvirtinti, kad e, PVM turėtų būti sumokamas prie šaltinio, kuomet vyksta sandoris, o ne tada, kai prekės pasiekė muitinę. Taip užtikrinant geresnį šio mokesčio surinkimą. Kaip girdėjome, valstybės atskirai E, neturi galimybių taikyti tokių taisyklių, kurios netitinka ES teisės nuostatų. Todėl, ponė pirmininkė, norėčiau pasiūlyti šį, šią idėją, šią mintį ap, apsvarstymai diskusijose. Kalbant apie internetinę prekybą Prancūzijoje, e, du Prancūzijos gyventojai iš trijų perka internetu. Ir, pavyzdžiui, pa, parduodama e, tokių prekybos sandorių, tokių prekybos sandorių internetu e, vertė Prancūzijoje yra 45 milijardai eurų. Ir reikia nepamiršti ir to, kad e, dėl technologijų pažangos e, viskas keisis ir tai atsilieps taip pat e, mokesčių surinkimui ir, ir tai paveiks tas sumas, kurios yra surinkamos. Um, so... Taip, suprantu. Dabar panas Beneši, ko gero norėtų pasisakyti, ar dabar norite kalbėti? No. Eh, dobré dopoledne, dámy a pánové. Eh, doufám, že mohu mluvit. Ačiū. Labas rytas, ponios ir ponai. Tikiuosi, kad galiu kalbėti čekų kalba. Aš norėčiau trumpai eh, sureaguoti tai, ką pasakė kolega iš Lenkijos parlamento. Jis mus paragino pasidalinti savo patirtimi. Aš esu Čekijos parlamento Europos reikalų komiteto pirmininkas, taigi nesu tiesiogiai atsakingas už mokesčių politiką. Vis dėlto galiu patikinti kolegą iš Lenkijos, kad naujoji Čekijos vyriausybė, kuri visiškai neseniai buvo suformuota ir tikiuosi, kad e, visiškai netrukus e, ji, ją patvirtins, jos sudėti patvirtins ir mūsų parlamentas. Uh, Taigi mūsų vyriausybė, busimoji vyriausybė yra pasirengusi sugriežtinti kovą su um, sukčiavimais pavėms rytyje, ypač tai pasakytina apie priekybą alkoholiniais gėrimais. Ankstesnė vyriausybė jau pasiekė nemažai pažangos kovodama su mokestiniu sukčiavimu pavėms rytyje, tiksliau, akcizos rytyje. Ir uh, mes toliau ketiname dėti pastangas. Aš darau prielaidą, na galbūt aš ir klistu, bet vis tiek, kad būtent tą norėjo iš mūsų išgirsti kolega iš Lenkijos. Ačiū. Dėkoju. Buvo pateikta klausimų komisijai, galbūt komisijos atstovai galėtų e, pasiruošti ir vėliau tos klausimus atsakyti, bet prieš tai aš norėčiau suteikti žodį ponu Janos Veres, kuris turi keletą komentarų. Prašom. Ačiū, pirmininkė. Viena vertus, aš norėčiau pasakyti, kad pritariu tam e, pasiūlymui, kuris buvo pateiktas, bet aš manau, kad mes turėtumėm kalbėti ne vien tik tais apie e, priekybą internetu. Mes turėtumėm siekti, kad vyktų automatiniai informacijos mainai tarp įvairių valstybių narių institucijų. Valstybės narės turi turėti galimybę pasinaudoti tais duomenimis, kurie yra saugomi kitoje valstybėje narėje apie PVM. Man atrodo, yra visiškai aišku, kad jeigu pažvelgtumėm į valstybių narių e, informacinės sistemas, tai suprastumėm, kad tose sistemose yra žymiai daugiau duomenų, e, negu kad vien tik tais tie, kuriais yra keičiamasi su kitomis valstybėmis narėmis. Aš norėčiau pritarti kolegai iš Lenkijos. Iš tikrųjų, reikėtų keistis patirtimi. Lenkija, atsiprašau, Vengrija turi lygiai tokios pat patirties, apie kurią ir jūs papasakojate. Aš esu įsitikinęs, kad yra be galo svarbu atlikti bendrus vertinimus, kaip vyksta atvirkštinis apmokėjimas. Reikėtų keistis patirtimi būtent apie tą atvirkštinio apmokestinimo sistemą. Apie tai svarbu uh, būtų pagalvoti Lenkijos Vengrijos kontekste. Galbūt mes kartu galėtumėm įvesti tokius mokesčius toms pačioms produktų kategorijoms ir paskui galėtumėm kartu uh, E, vertinti rezultatus. Pavyzdžiui, apmokestinant metalo produktus galėtumėm pasižiūrėti, kaip viskas vyksta Lenkijoje, kaip viskas vyksta Vengrijoje, išsiaiškinti, kaip yra e, kovojama su sukčiavimu. E, jeigu iš pradžių sukčiauma dėl metalo produktų, vėliau tie sukčiamai gali perskelti ir į kitas kategorijas. Taigi, ko gero, Reikėtų nuolat keistis geriausią turimą praktiką. Ką mums reikėtų daryti? Turėtumėm pasižiūrėti, kaip produktai patenka į rinką, kaip veikia atskiros įmonės, verslininkai ko gero būtų geriausia sukaupti valstybių narių turimą patirtį, o vėliau ją paversti ES teisės aktu. Kaip jau sakiau, aš e, šios kadencijos metu rengiau pranešimą šią temą, domėjausi, kaip valstybėse narėse taikomas atvirkštinis apmokestinimas um, opioms, prekiams ir um, žaliavai. Tačiau kalbant apie karuselinį sukčiavimą ir atsižvelgiant į tai, kad daugybė sistemų yra kompiuterizuotos, kad būtina keistis informacija, galbūt galima būtų atsisakyti mokės, mokėjimo pasienyje, kad gal galima būtų sukurti kažkokį tai bendrą atsiskaitimų centrą, jeigu, pavyzdžiui, nebūtų nes technologijos pagalba mes negalime išspręsti kai kurių rimtų problemų. Kolega iš Prancūzijos kalbėjo apie krovinius ir problemas su krovinių apmokestinimu. Jeigu krovinys e, muitinėje tikrinamas, tai užtrunka laiko ir, ir mes turime nepamiršti, kad, kad tai susijęs su laisvų prekių judėjimu. E, Tai yra vienas pamatinių dalykų ir tenka įsikišti į tą judėjimą, norint užtikrinti, kad būtų surenkamas reikalingas mokesčių dydis. Noriu kreiptis į komisiją ir paprašyti pasiūlyti atsakymus iš šiuos iškeltus klausimus kitos, kito, kitos temos varstymai prasidės 15 po 10, tai jeigu norite dar pasisakyti, tai prašome. Prašau dabar žodis komisijai. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau atsakyti į iškeltus klausimus. Kalbant apie skaitmeninę ekonomiką. Skaitmeninė ekonomika sudaro dvi dalis man atrodo, senatorius Marinį apie vieną iš jų ir kalbėjo, tai galimybė užsisakyti prekes internetu ir kita dalis tai prekių pristatymas. Ir e, kalbant apie internetinę prekybą bendryjoje, valstybės narės jos nekontroliuoja. Ir e, ypač taip, tais atvejais, kai prekės atvyksta iš trečiųjų šalių, nes muitinių tarnyboms tenka pareiga kontroliuoti sukontroliuoti tą prekę. Žinoma, tai labai sunku padaryti, jeigu siunčiamas nedidelis, e, nedidelė prekė, nedidelė siunta, jų atvyksta milijonai kasdieną. E, taigi čia iškyla sunkumų ir būtent todėl komisija pradėjo renkti studiją, ją jau rengė e, du mėnesius, tikimės išvadas parengti metų viduryje. Taip pat mes suprantame, kad E, sukčiavimo galimybės išaugo, kai įmonės įkuria savo būstinės trečiosiose šalise ir kai e, siunčiami, ne, ne, siunčiamos nedidelės suntos ir reikia sumokėti nedidelį mokestį. Būna taip, kad, pavyzdžiui, kai kurios prekės e, pasiekė Europos Sąjungą, tačiau mokesčiai nesumokami kaip kontroliuoti, kaip užtikrinti tokių uh, siuntų kontrolę. Kaip senatorius Marinį pasa, pristatė, senate svarstomos galimybės užtikrinti kontrolę. Viena iš galimybių kon, pakeisti situaciją tai apmokestinimas prie šaltinio. Tačiau kaip su trečiosiomis šalimis, kaip su tais atvejais, kai prekės atvyksta iš trečių šalių. Ir kalbant apie skaitmeninę ekonomiką, egzistuoja ir skaitmeninės paslaugos. Jeigu jūs atsisiunčia elektroninės programas, pažiūrėjau, telekomunikacijų arba kažkokias e, televizijos programas, e, kaip žinote, egzistuoja e, vartotojų mokestis siejamas su gyvenama vieta. Ir taip pat kaip e, senatorius Marinį kalbėdamas minėjo, yra pas, patvirtintas e, teisės aktas, ES teisės aktas šiai sričiai, tačiau Luksemburgo e, prašymų jo įgaliojimas pavėlintas, nes, pavyzdžiui, Luksemburgui to teisės akto įgyvendinimas susijęs su ženkliomis pinigų sumomis. Ir kalbant, vertinant PVM Mm, istoriją, PVM situaciją Europos Sąjungoje, atrodo, kad e, valstybės pradės rinkti PVM kitų valstybių e, vardu. Tai yra, jeigu jis bus renkamas prie šaltinio, jis bus renkamas toje šalyje, kur įvyko sandoris, kur įsisteigusi parduodanti įmonė. O kaip su trečiosiomis šalimis? E, Čia galime ką, ko nors siekti tik laisvanoriškumo pagrindu, tačiau mm, ir čia jau susidurėme su rimtu mokesčių vengimu, mokesčių nemokėjimu, ne, jeigu e, pardavėjas įsisteigęs trečiojo šalyje, teikia kažkokias paslaugas, pavyzdžiui, parduoda elektroninės programas ir nemoka mokesčių. E, Todėl tarybai e, pateiktas pasiūlymas dėl galimybės komisijai gauti mandatą dėrėti su trečiosiomis šalimis šiuo klausimu. Tai tiek būtų kalbant apie skaitmeninę ekonomiką. Kitas svarbus dalykas yra bendradarbiavimas, e, bandant išvengti PVM sunkčiavimo. Ir mums reikalingi Europos Sąjungoje e, teisiniai įrankiai, pakankamai e, griežti teisiniai įrankiai Europos e, Sąjungoje. Jie egzistuoja, tačiau reikia pripažinti, kad viskas priklauso nuo valstybių no, narių noro ir valios bendradarbiauti. Egzistuoja Eurofisk struktūra, sistema, kurios dėka galima sparčiai keistis informaciją tarp valstybių e, narių. Tačiau iš tikrųjų reikia tobulinti bendradarbiavimą, ypač valstybėms narėms. E, komisija yra pateikusi reikalingą informaciją, valstybėms narėms tik reikia pasinaudoti. Dar vienas klausimas iškeltas buvo atvirkštinis apmokestinimas. E, žinome, kad egzistuoja karuselinis sukčiavimas Ir tai ypač pasakytina, kai, kai, kai kuriais atvejais PVM mokestis netaikomas kokiems nors sandoriams bendrijos viduje. Komisija pateikė pasiūlymą, kur, kurį palaiko Europos parlamentas ir siūloma pakeisti bendrijos viduje atliekamų sandorių apmokestinimo tvarką. Tačiau tai nebus e, panacėja, kuri išspręs visas problemas. Pavyzdžiui, e, jeigu tais atvejais, kaip PVM surenkamas, sumokamas e, vartojimo vietoje, suvartojimo vietoje, čia iškyla problemų. Pavyzdžiui, kalbant apie mokestį, kurį, kurį sumokama e, įgyjant prekę, tai čia yra sukčiavimų, nesurenkama nuo 30-40 procentų to mokesčio valstybėse narise. Ir mes norime parengti labai aišku, tiksliai apibriežtą PVM apmokestinimo režimą ir šiuo metu dirba ekspertų grupė. Su komisija ir mes nagrinėjame tris e, galimas alternatyvas E, PVM, bendrijos PVM sistema e, buvo patvirtinta prieš 40 metų ir ji yra jau tikrai atsilikusi, nes reikia atsižvelgti į ekonomikos pažangą, į tai, kaip pasikeitė verslo struktūra, verslo vykdymas, taip pat tai, kad atsirado elektroninių, įvairių elektroninių skaitmeninių galimybių, nes Kaip jau sakiau, 1967 metais tuometinės šešios valstybės narės patvirtino sistemą, tačiau dabar 28 valstybės narės turėtų pritarti naujai sistemai, naujiems pasiūlymams. Ir tai nebus lengva. Mes e, pateikėme pasiūlymą tarybai, tačiau sprendimą dėl šio pasiūlymo valstybės narės turės priimti vienbalsiai. Toliau dėl siūlymo įvesti e, suvienodintas PVM mokesčio deklaracijas. Aš sutinku su Senato atstovo pastabomis dėl subsidiarumo principo užtikrinimo. Tačiau tai susiję ne, ne su subsidiarumu. Nes kuo e, sudėtingesnės taps PVM deklaracijos, tai tuo bus didesnė ta vadinama PVM nepriemoka. Nes dėl sudėtingos, e, komplikuotos PVM mokėjimo sistemos sukčiavimų kiekis tik išauga. Pavyzdžiui, buvo pristatyta Danijos, paprasta Danijos sistema, kur, kurioje e, e, PVM yra arba 25 procentų, arba nulinio tarifo laikraščiams. Taigi daug kas yra paprasčiau. Tuo ir baigsiu savo pasisakymą. Ačiū, ponė pirmininkė. Well, is... Ačiū. Mes išklausėme komisijos atstovo ir dabar žodį suteikiu Graikijos atstovai ponui Dimensopulos. Ο φόβος προς τις θέμενες αξίες αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες... Ačiū pirmininkė ponios ir ponai. PVM mokestis tai yra vienas iš didžiausių ES pajamų šaltinių, tačiau kiekvienoje valstybė narėje taikomos skirtingos taisyklės. Būtent dėl šios priežasties PVM surinkimas yra tikrai sudėtingas. Taikoma daug įvairių e, taisyklių, e, transakcijos nemažai kainuoja. Europos Sąjungoje pastaraisiais metais jaučiami krizės padariniai ir būtent dėl to buvo būtina padidinti PVM mokestį. Sandorių skaičius sumažėjo, o dėl to mokestinė našta e, labiausiai susijusi su netiesioginiais mokesčiais, pavyzdžiui, PVM. Daugelis valstybių narių, pavyzdžiui, Graikija nusprendė padidinti netiesioginius mokesčius, o dėl to padidėjo galutinės kainos. Na, o dėl padidėjusių galutinių kainų sumažėjo vartojimo apimtis. Graikijoje e, buvo prarasta 10 milijardų eurų o europinių lygmenių galima kalbėti apie 200 milijardų eurų nuostolių per metus. Taigi e, buvo pakeista mokestinė politika e, netiesioginių mokesčių srityje tiek Graikijoje, tiek ir ES. Ir taip pat dėl to reikia pasakyti, kad patyrė didesnę naštą įmonės, o taip pat e, valstybėms narėms tapo sunkiau išieškoti mokesčius. Uh, Dėl šių priežasčių reikia keisti taisyklės, mums reikėtų harmonizuoti įvairias sistemas. Taip pat reikia ir aiškių taisyklių valstybėse narėse. Dėl to situacija taptų paprastesnė ir būtų žymiai lengviau surinkti PVM. Pavyzdžiui, būtų galima panaikinti neapmokestinamas sumas. Man atrodo, kad tai būtų tikslinga. Tokią galimybę reikėtų kruopšiai apsvarstyti, išanalizuoti. Valstybėse narėse galėtų būti primtos tokios taisyklės, bet aišku, reikia paisyti atitinkamų kriterijų. Europos komisija pateikė pasiūlymą dėl standartizuotų PVM Graikijoje. Tai galėtų sumažinti administracinę naštą. Taip pat buvo pateiktas pasiūlymas dėl metinių PVM e, deklaracijų panaikinimo. Tokia sistema Graikijoje jau galioja. Mes pasisakome už tai, kad pardavėjas e, sumokėtų PVM. Ir Taip pat e, šią sistemą būtų galima sieti su atvirkštinio apmokestinimo sistema. Graikija e, žengia dar tolimesnį žingsnį su paprastindama PV mokėjimo kodeksą. Dabar e, mes dėgiame ir skaitmeninės PVM deklaracijas. Mes norėtumėm, kad mokesčių inspekcijos tarpusavėje būtų susijėtos skaitmeniniu būdu. Aš girdėjau, ką pasakė Europos komisijos atstovai. Ir aš noriu pasakyti, kad taip, e, mes Graikijoje bendradarbiaujame su Eurosift. Mums kyla įvairių sunkumų. Mes supratome, kad būtina keisti dabartinę PVM sistemą. Uh, E, ta sistema mūsų šalyje buvo įdėkta dar 79 metais, dabar ją reikia versti ją veiksmingesnė. Mums reikia harmonizuotų taisyklių e, visose šalise. Pagrindinis mūsų tikslas turėtų būti kovoti su sukčiavimu. Šiuo metu mes susidarėme su vairiamis problemomis e, susijusiomis su įplaukomis iš mokesčių Reikėtų siekti teisingumo, kovoti su sukčiavimu. Tai padėtų mums užtikrinti tvaresnius finansus. Ačiū. Okay, I've got another card. Turiu dar vieną prašymą pasisakyti. Ponas Svera. Nežinau, e, koks yra. Kur sėdi kalbėtojas? Prašau. La, ačiū, labas rytas. Norėčiau pakalbėti apie Estiją. Pagal mūsų PVM sistemą išimčių yra labai mažai ir dažniausiai taikoma uh, taikomas galiojantis tarifas. E, mūsų sistema labai primena Danijos sistemą. Tačiau PVM nepriemoka egzistuoja ir šią problemą bandome spręsti. Noriu užduoti klausimą. Žaliojoje knygoje komisijos yra pristatyti įvairūs modeliai, mm, kaip užtikrinti geresnį PVM surinkimą. Ir viename iš tų modelių kalbama apie tai, kaip svarbu gauti informaciją apie e, apmokamoje sąskaitoje esančią informaciją duomenis realiuoju laiku ir kad ta informacija būtų e, surenkama kaupiama tam tikroje domenų bazėje ir kad ta informacija paskui elektroninėmis priemonėmis būtų perdodama mokesčių inspekcijai. Todėl noriu paklausti, ar komisija rengia studijas vertindama žaliojoje knygoje pristatytų modelių veiksmingumą. Norėčiau sužinoti, ko, kaip pasistumėta, ko pasiekta, užtikrinant valstybėms narėms galimybę pasinduoti duomenimis, esančiais kitų šalių duomenų bazėse. Užduodu šį klausimą, nes mūsų vyriausybė bando rinktis ir planuoti šį modelį, todėl norėčiau sužinoti, ar komisija pasistumėjo rengdama savo studijas ir kaip jį vertina Mm, šį tų sistemų mm, veiksmingumą. Yra dar du kalbėtojai, bet nežinau, po to, kai suteiksiu jiems žodį, ar e, galėsime dar atsakyti jų pastabas. Žinoma, visiems įdomu pasikeisti nuomonėmis. Ar e, jūs norėtumėte dar, ponė Veres, ką nors pridurti? Ačiū suteiktas žodį. Yra dvi nedidelės pastabos, kurias norėčiau sakyti. Pirmiausia, atsakydamas į komisijos komentarus, norėčiau paminėti, kad um, kalbant apie atvirkštinio apmokestinimų sistemą, um, manau, kad uh, negalime pamiršti apie tai, kad uh, atvirkštinis pavėm taikymas yra tinkama praktinė priemonė ir um, ją uh, galima kovoti su pavėm sukčiavimu. Taigi yra šiokių tokių prieštaravimų tarp principų ir praktikos. Ir antras dalykas, norėčiau atsakyti jūsų komentarą, kurį įsakėt, kai kalbėjome apie laisvą prekių e, judėjimą Europoje. Tam tikrų prekių atveju sektume tam tikrų prekių judėjimą ir apskritai kalbant e, tam tikros šalies e, kontekste, jeigu pažvelgtume į PVM įplaukas, pamatytume, kad apie 10 procentų maždaug sudaro sukčiavimo atvejai. Ir e, tikrai nenorime siūlyti riboti laisvo prekių judėjimo, muitinės patikrų gražinimą, bet Norime tiesiog, kad e, būtų atsekami sandoriai, būtų atsekamas tas judėjimas, kad būtų kovojama su sukčiavimu. Ačiū, ponas Marinį. Pone pirmininkė, noriu padėkoti komisijos atstovui už pateiktus paaiškinimus. Jis tikrai labai tiksliai atsakė. Ir noriu pasakyti, kad mūsų šiandien svarstoma tema uh, yra viena iš tų temų, klausimų, kuriomis nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento diskusijos yra naudingos ir, ir būtinos, nes mes e, čia kalbame apie ES teisės aktus, kurie e, įgyvent, kurių įgyvendinimas užtikrinamas valstybėse narėse nacionaliniu lygmeniu. Todėl e, turime kalbėti apie tai, ką reikia keisti Ir aš norėčiau išreikšti pageidavimą, kad vienaip ar kitaip po šiandienos ryto diskusijų mm, mūsų e, ryšiai komunikavimas šią temą nenutrūktų, kalbu apie e, PVM sukčiavimą, taip pat e, E, galimus jo kontrolės metodus, kad kompetitingi Europos nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento komitetai tą ryšį palaikytų. Nes manau, kad būtent tokie pasikeitimai nuomonėmis kaip šis ir yra tų tarp parlamentinio darbo pavyzdys. Nes Čia kalbame apie abipusės kompetencijas nacionalinių parlamentų, Europos parlamento ir Europos Sąjungos institucijų. Ir kalbant apie siūlymą dėl vieningos PVM deklarac... mokesčio deklaracijos, aš suprantu, kad tai yra siekimas supaprastinti šią sritį. Ir Pavyzdžiui, e, dab, Prancūzijoje dabar egzistuoja 27 informacijos teikimo kanalai, bandoma sistemą supaprastinti iki 5 kanalų. Ir kalbėdamas apie tai aš akcentavau subsidiarumo aspektą, bet na, mes kalbame apie kitokius bandymus, apie eksperimentus ir, na, jeigu mane įtikins, kad, kad, yra, kad kiti pasiūlymai alternatyvos yra racionalesnės, aš esu pasiruošęs keisti nuomonę. Danijos pristatyta nulinio tarifo arba 25 procentų tarifo sistema, man atrodo, yra priimtina, ji yra gyvybinga, bent jau viešųjų finansų atveju, manau, kad ji yra tinkama. Uh, Ir, pavyzdžiui, mano šalyje egzistuojanti sistema nebūtinai nėra neteisinga, bet ji galbūt suteikia daugiau lankstumo. Ir tikrai dar kartą noriu padėkoti už šią kitimosi nuomonėmis galimybę. Ačiū. Baigėsi šią diskusiją skirtas laikas. Diskusija buvo tikrai įdomi. Jeigu komisija norėtų pateikti um, atsakymų uh, raštų dėl tarp valstybinio keitimosi informaciją, mes galėsime ta, uh, tuos um, atsakymus perduoti valstybėms narėms, kas dėl bendratarbiavimo, manau, turėtume dar panagrinėti šį klausimą. Žinote, kad šios kadencijos metu mūsų komitetas dalyvavo rengiant daugelį teisės aktų ir darbo grupės dirba ties konkrečiomis temomis. Ir žinoma, būtų galima suburti ir mokesčių klausimų darbo grupę, surenkti vaizdo konferenciją, dalyvaujant nacionalinių parlamentų nariams. Ir žinoma, jeigu ankstyvajame teisės aktų rengimo etape norėtumėte dalyvauti, prisidėti prie teisės aktų rengimo, manau, tai tikrai sveikintina ir greičiau pateikti tokį pasiūlymą sekretoriatui, kad naujojo komiteto nariai galėtų įgyventinti šį pasiūlymą. O dabar Galime pereiti prie kitos e, mūsų sesijos dėl fiskalinio konsolidavimo ir struktūrinių reformų. Keitimasis geriausia praktika. Kaip 2014 e, metų metinėje augimo apžvalgoje yra nustatyti prioritetai, e, kuriais siekiama diferencijuoto augimą skatinančio fiskalinio konsolidavimo, siekiama skatinti augimą ir konkurencingumą ir modernizuoti viešai administravimą. Valstybių narių bus paprašyta įgyvendinti struktūrinės reformas ir konsoliduoti viešuosius finansus naujojo semestro metu. Taip pat labai svarbu suprasti, kad prasidedant naujajam semestrui Struktūrinės reformas reikėtų gyventinti kartu su kitomis priemonėmis, užtikrinant politinę paramą. Europa gali užtikrinti, kad valstybėms narėms būtų e, taikomos papildomos e, naujos paskatos. E, taip pat svarbu aptarti tai, kokia veiksminga metodika galėtų būti taikoma, kad viešaisiais finansais būtų naudojamasi efektyviai. Ir, žinoma, svarbu aptarti klausimą, kokia geriausia praktika taikoma valstybėse narėse. Dabar norėčiau, kad susirinktų visi kalbėtojai. Gal palaukime porą minučių, kol visi susirinks ir prašysiu visų, kas pageidaus kalbėti, pranešti kuo greičiau apie savo norą kalbėti. Jūs turite rožinės ar baltasias korteles ir galite mane informuoti, kad galėčiau suteikti jums žodį. Netrukus pradėsime diskusiją. Okay, so now... Kągi, pradėkime keistis ger, geriausią praktiką, dar beje prie salės durų yra kavos, jeigu pagėdautumėte. E, dabar pristatysiu ponę Korona Evenhausen, nežinau ar teisingai e, pristačiau pavardę, ji atstovauja Niderlandų parlamentui, taip pat e, ponas Vičenti Martinas Puhalte, kuris atstovauja Ispanijos kongresui. Jie mums visų pirma pristatys savo požiūrį į šią temą, taigi prašau. Dėkuoju, gerbiamą pirminkę. Praėjus penkeriems metams, kuomet buvo pastebimas neigiamas arba nulinis augimas. Galima sakyti, kad statistikos institucijų prognozės rodo ekonomikos atsigavimą ir tą atsigavimą reikėtų palaikyti. Valstybės narės turi įsipareigoti koreguoti savo biudžetą, stiprinti savo ekonomiką ir būtina, žinoma, atsižvelgti į konkrečias problemas, konkrečius iššūkius valstybėse narėse ir valstybėms narėms reikėtų e, savų sprendimų, negalima sugalvoti vieno universalaus sprendimo visiems. Kovojant su finansų krize, e, nedarbas Niderlanduose mūsų standartais yra didelis. Priežastis yra sensanti visuomenė, kuri gali sukelti ilgalaikių problemų, e, be kita ko ir mūsų sveikatos priežiūros sistemai. Niderlandams taip pat reikia e, spręsti tokias problemas kaip didelės būsto kainos ir kitos. E, be to, viena iš problemų yra išlaidos palūkanoms. Mums e, reikia užtikrinti, kad reformos e, nebūtų per didelė našta piliečiams, e, juk reformos sudaro naštą piliečiams ir todėl reikia aiškinti, kodėl reformos yra būtinos. Norėčiau Jums pristatyti e, du geriausios praktikos pavyzdžius, e, tai yra platieji susitarimai ir decentralizavimas. Niderlanduose pastarųjų metų pradėti sudaryti susitarimai tarp e, vyriausybės, parlamento, pilietinės visuomenės organizacijų. Tie susitarimai yra susijęs su reformomis e, pensijos, būsto, sveikatos priežiūros srityse. Norime užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp e, plečios paramos reformoms, reformų bazės ir ekonominio stabilumo. Ir antra, taip pat kur tik įmanoma, norime, kad reformos būtų įgyvendinamos žemiausių įmanomų lygmenių. E, tai reiškia, kad e, jos turi būti artimos tiems piliečiams, kuriems jos yra skirtos. Pavyzdžiui, e, naujoji pagalbos jaunimui sistema yra decentralizuota ir vykdoma savivaldybių. Tai rodo, kad dirbant su vaikais yra atsižvelgiama e, dar geriau į tokius aspektus kaip e, kasdienio gyvenimo sąlygos, būstas, mokymosi sąlygos ir taip toliau. Taip pat savivaldybės rūpinasi ilgalaikėmis strategijomis, nes būtent jos gali atsižvelgti į visus poreikius žemiausių lygmenių. Gerbiama pirminkė, norėčiau taip pat pakalbėti apie ES vaidmenį siekiant stimuliuoti reformas. ES vidaus rinka yra ES šerdis ir Niderlandai yra labai suinteresuoti. Ja, mūsų darbo vietos priklauso nuo vidaus rinkos ir geri laikai Europai reiškia gerus laikus ir Niderlandams. Tačiau um, ir krizė tiesiogiai atsiliepė Niderlandams. Todėl e, dauguma Niderlandų parlamento narių mano, kad e, ekonominė konvergencija yra būtina. Vis dėlto e, Niderlandų atstovų rūmai mano, kad reformų gyventinimas lieka valstybių narių kompetencijoje. Valstybės narės turi pačios priimti politinius sprendimus ir paisyti savo interesų. Taip pat Prieš paskutinį vadovų tarybos posėdį Niderlandų parlamente buvo kalbama apie ekonominės politikos koordinavimo naudą kalbėta apie sutartinius įsipareigojimus, apie solidarumą ir šiame kontekste Niderlandų atstovų rūmai kreipėsi į vyriausybę, kad ji prieštarautų tam, kad politikos ir ekonominės reformos ligmenimis būtų siekiama privalom sutartinių nuostatų. Ir mes manome, kad me, tokiais mechanizmais neturi būti primetamos prievalės valstybėms narėms, kurios e, nedalyvauja e, susitarimuose, dvišaliuose susitarimuose. E, tokios priemonės neturėtų daryti poveikio DFP ir neturėtų kištis į finansinį valstybių narių suverenumą. Žinoma, dar stebėsime kaip klostysi situacija šioje srityje ir keisimės nuomonėmis šiais klausimais. Ačiū pirminkė. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Vičente Martinės Halte iš Ispanijos kongreso. Muchas gracias. Labai ačiū. Aš norėčiau padėkoti už suteiktą progą e, kreipstis e, į šios diskusijos dalyvius. Aš norėčiau pasidalinti sėkmingą Ispanijos patirtimi, kurią mes sukupėme per pastaruosius metus. Iš tikrųjų yra svarbu koordinuoti ekonominę politiką valstybėse narėse siekiant ekonominės sanglaudos ir stipresnio euro. Krize parodė, kad ar išliks euras, e, daug kas e, priklausys nuo valstybių narių ekonomikos. Svarbu vykdyti ES ekonominę politiką, tačiau tuo pat metu svarbu, kad būtų kuo glaučiau koordinuojamos valstybių narių ekonomikos politikos tam, kad būtų užtikrinta tvari ekonominė plėtra ir vystimasis. Uh, Jeigu kažkas vyksta vienoje valstybė narėje, tai turės didžiulio poveikio ir kitoms valstybėms narėms. Ir būtent dėl to, man atrodo, kad tikrai labai svarbu kalbėti apie ekonominį valdymą. Nuo pat e, krizės pradžios eurozonoje tiek ES valstybės narės, tiek e, eurozonos valstybės ėmėsi įvairių priemonių tam, kad būtų sustiprinta ekonominė ir pinigų sąjunga ir tam, kad būtų galima išvengti panašios krizės ateityje. Tačiau svarbu siekti pažangos ir koordinuojant valstybinarių ekonominę politiką ir vykdant e, finansinės sistemos priežiūrą tokie reikalavimai turėtų būti taikomi ir visų valstybių narių e, finansų sektoriams bei finansinėms įmonėms. Lapkričio mėnesį komisija pateikė savo metinę augimo apžvalgą. Tai yra oficiali uh, Europinio semestro pradžia, 2014 metų semestro pradžia. Uh, Man atrodo, kad vadovaudamiesi e, tą apžvalgą mes ir toliau turėtumėm siekti pažangos. Ispanijoje kriza prasidėjo 2007 metais ir nuo to laiko e, buvo primti e, teisės aktai dėl viešųjų išlaidų, buvo imtasi įvairių priemonių siekiant pagerinti valstybės konkurencingumą, viešojo sektoriaus deficitas jau buvo sumažintas, Jis anksčiau siekė apie 10 procentų, dabar apie 7 procentus. Nedarbo lygis vis dar yra aukštas, apie 25 procentai. Dėl finansinės krizės buvo neįmanoma, kad rinka finansuotų ekonomikos atgav, atsigavimą. Ir mes išvelgėme tik vieną vienintelį sprendimą Tai buvo griežtas taupimo planas. Paskui 2011 metais įvyko mūsų šalyje rinkimai, dėl to mūsų parlamente e, atsirado daug populistų. Mums vis dėlto pavyko sumažinti viešojo sektoriaus deficitą ir kažkiek atgaivinti šalies konkurencingumą. Uh, Mano nuomonė reformų planas pakeitė darbo rinką, švietimo sistemą, viešoje administravimą, e, produktų ir paslaugų e, sektorių, taip pat ir finansų sektorių. Ir būtent dėl to Ispanijai pavyko kažkiek tai atgaivinti savo konkurencingumą, atgauti e, pasitikėjimą. Ir dabar Ispanija nekelia problemų eurozonos stabilumui. Priešingai galiu pasakyti, kad 2014 metais e, gerokai pagerėjo augimo prognozijas 2014 metams. E, recesija jau liko praeityje. Praėjusį ketvirtį mes fiksavome ekonomikos augimą. Jis buvo nedidelis, bet vis tiek ekonomika augo Taip pat jau sumažėjo ir nedarbo lygis 115 tūkstančių žmonių susirado darbą. Toliau užsienio investicijos, jų apimtis praktiškai padvigubėjo, na, o mūsų šalies ekspertas pagyvėjo ir padidėjo 6,2 procentais. Dėl visos šios uh, Dėl visų šių priežasčių mes manome, kad ir eurozonos valstybės turėtų labiau pasistengti vykdyti reformas. Mūsų nuomonė, iš tikrųjų reikia būti labai griežtiems dėl biudžeto konsolidavimo, reikia laikytis visų įsipareigojimų, e, kad deficitas neviršytų 3 procentų. Mes nemanome, kad uh, vien tik tais euras užtikrins, kad ekonomika auks ar kad bus išlaikytos panašios palūkanų normos visose valstybėse narėse, tai netiesa. Mūsų krizė e, šio to išmokė, mes dabar esame griežtesni dėl ekonomikos politikos vykdymo. Aš asmeniškai nemanau, kad eurozona neturi ateities. Ne, jeigu mes gerai dirbsime, bendradarbiausime, tai tikrai mūsų šalis turės didžiulį augimo potencialą. Eurozona apjungia mūsų šalių ekonomikas ir užtikrina tvaresnį augimą. Aš manau, kad jeigu ES e, politikai dirbs kartu, tai mūsų ekonomika auga ir mūsų regionas įgys didesnę ekonominę jėgą. Ačiū. Ačiū, dabar vėl suteiksiu žodį pono Aleksandro Samotsopolius. Ačiū, <clears throat> ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Praėjo šeši metai nuo to momento, kai tarptautinė ekonominė, finansinė ir biudžeto, biudžetų krizė prasidėjo, po to sekė nuosmukis, e, nedarbo lygis viršyje 11 procentų, o kai kuriuose šalise jaunimas, nedarbas pasiekė jau nebe, nebepalaikoma lygį. Pastaraisiais metais ir pastaraisiais mėnesiais Graikijoje e, prasidėjo viešųjų finansų atsigavimas net keliose sritise. Nuo 2009 iki 2013 viešųjų e, viešojo biudžeto reformos sparta e, buvo neįsivaizduojamo masto, iki šiol nematyto masto, 13 procentų sumažinta skola. Ir Europos komisija prognozuoja, kad augimas pas mus sudarys 2 procentus. Kalbant apie e, biudžeto tolesnės biudžeto disciplinos priemonės iki 2010-ųjų e, teks didinti mokesčius šalyje. O kalbant apie struktūrinės reformas, aš jau minėjau, kad mes pradėjome e, pensijų reformą, padidintas e, pensijinis amžius ir darbo jėgos rinkoje įdėgėme naują mechanizmą apibriežti minimaliam atlyginimui padaryti nemaži bendri viešojo sektoriaus apkarpimai. Sumažėjo valstybės tarnautojų, įdėgėme kitokią viešojo sektoriaus atlyginimų struktūrą, sveikatos apsaugos E, sektoriuje, taip pat e, reformavome mm, ligonių kasų sistemą, taip pat ir e, įdėkta nauja mm, receptų išrašymo sistema, taip pat priimti teisės aktai dėl įvairių socialinių pašalpų, taip pat ir dėl bedarbio pašalpos. Mes e, ypač sustiprinome biudžeto kontrolę ir taip pat pas mus egzistuoja automatinė koregavimo sistema. Kalbant apie šį būtinų reformų sąrašą, mes taip pat reformavome kai, kurių, e, kai kurias profesijas reglamentuojančias taisyklės, tačiau tų reformų poveikis yra tikrai labai stipriai juntamas. EBPO teigia, kad Graikija yra ta šalis, kuri yra geriausiai pasiruošusi užtikrinti augimą, tačiau 2013 buvo siaubingi metai. Tai buvo šešti šeilės e, nuosmukio metai, BVP sumažėjo dar 20 procentų procentų, taip pat 25 procentai sumažėjo e, šeimų namų ūkių įplaukos, nedarbas sudaro 27 procentus, taip pat e, indėlių santaupų kiekis labai sumažėjo. Grinųjų pinigų srautas kelia problemų, ypač įmonėms dirbančiams Graikijoje. Ir mums kalbant apie tai, kalbant apie politiką E, kurios tikslas užtikrinti atsigavimą, tai ta politika yra nesubalansuota. E, kiekvienos valstybės situacija priklauso nuo, nuo individualios padėties, nuo Tačiau būtina, kad valstybės narės turėtų galimybę pačios įvertinti savo poreikius ir tai, kokių reformų joms reikia, taip pat socialinius aspektus, e, socialinį disbalansą ir nuspręsti, kokių e, ekonominių sąlygų reikia šaliai. Reikia atsižvelgti kiekvienos konkrečios valstybės narės e, ypatumus. Kiekviena šalis turi savo DNR ir to negalime ignoruoti. Uh, Ir manau, kad užtikrinant šį individualų valstyb, valstybės kokiačios indėlių geriausiai užtikrinsime atsigavimą. Taip pat turime kalbėti ir apie MVI, mažai būtinių įmonių e, įgalinimą tam tikrų priemonių pagalba, pavyzdžiui, per struktūrinių fondų lėšas, palengvinant galimybės uh, E, lengviau pasimti kreditus ir visą tai mums užtikrins e, galimybę pasiekti augimą. Žinoma, svarbiausias dalykas yra darbo vietų kūrimas. Tai svarbu ir būtina užtikrinti e, demokratiškas stabilumo sąlygas Todėl, neatsižvelgiant į tai, ką išgyvena konkreti visuomenė ir kokia politika šalyje gyvendinama, reikia nepamiršti socialinės sanglaudos e, siekio. Ją turi lydėti atitinkamą e, vystimosi politiką. Apie tai e, kalbama ir Horizontas 2020 program, programoje. Tai yra vienas iš pamatinių ES tikslų. Ačiū. Thank you very much. Uh, I'm still... Ačiū. Dar kartą noriu priminti, kad jeigu norite pasisakyti, turite užpildyti paraišką, dokumentą. Ir dabar žodis ponui Stolojanovui iš Europos parlamento. Ačiū, ponė pirmininkė. Esu dirbęs Rumunijos finansų ministru dėrėjausi dėl kelių sutarčių dėl Rumunijos ekonomikos pertvarkymo. E, dėrėjausi tuo metu su Tarptautiniu valiutos fondu. Visiškai pritariu kolegų iki šiol išsakytoms mintims. Kiekviena atskira šalis yra konkretus individualus atvejis. Tačiau politikai atrodo nesupranta, kad kai patenki į sudėtingą situaciją, kai šalies ekonomika išgyvena sunkumus, prarandi konkurencingumą, e, tavęs legia įsisko, šalis legia įsiskolinimas, reikia daryti reformas, pertvarkimus ir tai yra skausminga. Ir šio pertvarkos proceso niekuo pakeisti ne, negalime. Mes Europos parlamente, Europos Sąjungos institucijų lygmenių taip pat bandėme pademonstruoti solidarumą, kuris e, neatsiejamas nuo atsakomybės ir įsipareigojimų. Kiekvienos pertvarkos programos tikslas suteikti konkrečiai šaliai galimybę įdėkti priemonės, kurios būtų e, palankios konkurencingumo atgavimui. Kreditoriai savo ruoštų taip pat turėtų suteikti šaliai laiko subalansuoti viena vertus įsipareigojimus, prisimtus įsipareigojimus dėl mokėjimų ir suderinti juos su galimybėmis e, tuos mokėjimus atlikti. Deja, šis procesas turkas keletą metų ne visada vyko taip, kaip tikėtasi. Mums nepavyko tinkamai įvertinti konkrečių šalių e, mokėjimų gebėjimų. Taip pat mm, tų, jų gebėjimų pertvarkyti mokėjimų sistemas. Kai kuriais atvejais teko viską koreguoti ir reformuoti labai sparčiai. Ir taip pat buvo prisireikė naujų šaltinių, lėšų šaltinių. Jūs tikriausiai prisimenate, kad kai svarstėme pranešimą Europos parlamente, kur taip daug buvo kalbama apie trejeto atliekamą vaidmenį ir problemas susijusias su suverenitetu, demokratija, uh, Labai gerai, kad mes e, apie visą tai diskutuojame. Tačiau turime nepamiršti, kad šalis, kuri negali, jau nebegali pasimti paskolų, turėtų dėkti reikalingas reformas. Ačiū. Ispanijos kongreso atstovas ponas Soro. Ačiū. Aš trumpai. Man kelia nerima. Tai, kad um, patyrėme didžiulį nuosmokį pastarųjų metų ir Reikia užtikrinti, kad reformos atitiktų kiekvienos šalies verslo ciklą ir atitiktų fiskalinio konsolidavimo priemonės. Pateiksiu pavyzdį, jeigu, tarkim, vykdoma darbo rinkos reforma, kaip buvo mano šalyje, kurios tikslas būtų užtikrinti, kad būtų lengviau atleisti žmonės ir taip toliau, Dėl to fiskalinis konsolidavimas e, tampa sudėtingesnis. Ir e, žinoma, galbūt e, visų priemonių tikslas yra užtikrinti, kad išpristume iš krizės, tačiau kai kurios priemonės gali apsunkinti fiskalinį konsolidavimą. Ir tai net ne mano mintis. TVF taip pat teikia šį argumentą, pristatydamas geriausią praktiką, parodydamas, kaip galima sukurti teigiamą, veiksmingą politiką, kuri atneštų rezultatų. Taip pat, e, kalbant apie fiskalinę konsolidaciją, norėčiau visų pirma e, paminėti vidutinės trukmės laikotarpio fiskalinės programas, priemonės e, turime atsižvelgti ir į įplaukas, ne tik į išlaidas. Ir um, reikia, kad um, būtų e, tuo užsiimtų institucijos nepriklausomos nuo vyriausybės. Pas mus e, yra fiskalinis skyrius, kuris yra artimesnis vyriausybiniai parlamentui ir taip neturi būti. Uh, Tai nėra naudinga fiskaliniam konsolidavimui. Pernai 2013-aisiais e, galiu pateikti Jums du skaičius. Buvo nustatyti tam tikrai su deficitu susiję e, tikslai 3,8 2013 metais, bet 2013 e, rugsėjį deficitas buvo maždaug 10,3 procento, turint omenyje įgyventintas priemonės. Taigi viešoji skola per dviejus metus padidėjo 22-23 BVP procentiniais punktais. Ir dabar yra labai svarbus laikotarpis. Manau, Europa gali keistis ir ji keičiasi, bet reikia keisti dar daugiau. Man neramu, nes turime dirbti gerai ir jeigu dirbsime gerai, Europa galės išbrysti iš šios krizės veiksmingiau ir užtikrinsime augimą ir tvarumą. Ačiū pirminkė. Dėkoju. Dabar e, Niderlandų senato vardu Rei van der Linden. Mevrouw de voorzitter, <clears throat> in de lidstaat. Pone pirminkė, valstybėse narėse yra juntamas gana didelis spaudimas iš Bruselio, 3 procentai. E, pačios valstybės narės nustatė, kad 3 e, procentų taikymas piliečiams užtikrinant darbo vietų kūrimą, stabilumą ir konkurencingumą valstybėse narėse ateityje yra geriausias e, būdas eiti pirmin. Manau, kad turėtume elgtis atsargiai nenorėtume, kad plėšim susidarytų įspūdis, kad kalbama apie nacionalinio suverenumo pažeidimą. Yra nustatomos prievalės, tai yra tiesa ir tai reiškia, kad valstybės narės turi mažesnę veikimo laisvę. Jos gali veikti tų 3 procentų ribose. Ir tai reikštų uh, kad tai yra politinis įsipareigojimas e, ir taip neturėtų būti ateityje. Valstybės narės nesilaikytų taisyklių, nes e, tai reikštų, kad jos tai turėtų daryti kitų valstybių narių sąskaitą. Kartu su Europos parlamentu turėtume prižiūrėti, kad valstybės narės vykdytų savo įsipareigojimus. O kalbant apie suverenumą, ši diskusija gana dažnai kyla valstybėse narėse dėl netinkamų priežasčių. Turėtume visų pirma pagalvoti apie tai, ką reiškia suverenumas. Tai reiškia, kad valstybės narės atsako pačios už savo reikalus, už savo piliečius. Ir Tai yra svarbu ir e, tam tikrose sritise to nebėra. Pavyzdžiui, jeigu pažvelgtume į priekybą ar valiutą, neturėtume būti populistai, neturėtume slėpti tikrovės nuo piliečių, nes tai geriausia valstybėms narėms ir e, jų piliečiams ir tai bus e, geriausia išeitis ateityje. Žinoma, reikia tam tikros veikimo laisvės nacionalinių lygmenių, bet dabar ji yra labiau ribota ir turime vis dėlto nepamiršti apie suverenumo paėsimą. Nenorime, kad susidarytų įspūdis, kad e, negalime patys savimi pasirūpinti, tačiau turime turėti omenyje, kad vieni nuo kitų priklausome ir tai, kas, kas padaroma vienoje valstybėje narėje, turi poveikį kitoms valstybėms narėms. Todėl turime konsultuotis, bendradarbiauti, kad užtikrintume, jog galime pasidalyti atsakomybę už ateitį ir ateities politiką valstybėse narėse. Ačiū. Uh, uh from... Ačiū. Dabar Europos parlamento vardu ponas Sančias prisėdo. Ačiū. Norėčiau pakalbėti apie geriausią praktiką ir um, pritarti tam, ką sakė ponas Vicente Martinas Pohalti, mano tėvinainis. Kai galvojame apie geriausią praktiką, turbūt turėtume sutelkti dėmesį į tam tikrus aspektus, kurie gauna nepakankamai to dėmesio. Visų pirma, valstybės narės geriau gali spręsti svarbiausias savo problemas. Jeigu yra sudarimas tarp pagrindinių politinių partijų, nereikėtų iš anksto nusiteikti mm, kaip nors neigiamai dėl tų priemonių, mm, pinigų politikos, biudžeto politikos priemonių. Mm, reikia įveikti tą sudėtingą situaciją, kurioje atsidūrė žmonės. Ispanija yra iš tų šalių, kurioje buvo vykdoma tam tikra ekonominė politika, bet ji buvo susijusi ir su politiniais įsipareigojimais G20 ir ES kontekste. Ir tokia politika buvo taikoma ir tarptautiniams bendrovėms, kurios turėjo orientuotis į tarptautinį kontekstą, kuriame joms teko dirbti. reikėtų įvertinti svarbiausius laimėjimus, kuriuos pavyko įgyvendinti pastarųjų metų ir neturime pamiršti, kad recesija yra mūsų pačių kaltė. Mes patys ją sukėlėme ir ES institucijos padėjo valstybėms narėms išplysti iš krizės. Po 2011 metų Ispanijoje yra patiriama didžiausia recesija Ispanijos istorijoje po pilietinio karo. Yra nustatomi svarbus e, tikslai siekiant e, atsikratyti deficito, perteklinio deficito yra įvairių programų Taip pat kyla rizika, kad e, nesugebėsime laikytis 3 procentų ribos. Mums e, reikia pagalvoti apie tai, kaip galime prisimti atsakomybę. Negalime sauliaisti prarasti šios kartos ir turime uh, apjungti pastangas, ar mums e, pavyks e, visą tai padaryti tik tuo atveju, jeigu visa visuomenė kartu prisims tam tikrą įsipareigojimą, dės e, nuoseklės pastangas. Taigi reikia tokio nuoseklaus požiūrio. Kaip minėjau, yra penki svarbiausi tikslai struktūrinės reformos, socialinės reformos, biudžeto reformos, administravimo reformos, ir taip toliau. Kalbant apie e, biudžeto deficitą, kai kurios šalis, e, kaip ir Ispanija, atliko didelės fiskalinės reformas, tačiau kartu augimui užtikrinti neįmanoma taikyti kažkokių e, biudžeto korekcijų. Ne, reikia visų pirma, kad atsirastų tas augimas ir tik tuo met galime taikyti biudžeto korekcijas Dabar kalbant apie paskolas ir kreditus, manau, kad visų pirma reikia baigti kurti bankų sąjungą ir valstybės narės tuomet galės apgalvoti apie um, bankų rezoliuciją 2026 metais. Reikėtų e, taip pat pagalvoti, ar gaivinimo uh, sprendimas e, bus pakankamai veiksmingas. E, kartais gali būti taip, kad priemonės atneša daugiau nuostolių nei naudos mokesčių mokėtojams. Kas dėl struktūrinių reformų, jų e, tikslas yra užtikrinti, kad pokyčiai būtų prognozuojami kad galima būtų numatyti tai, kas bus rytoj. Tai būtina norint e, sėkmingai investuoti ES ir Europos kontekste yra aišku, kad valstybėms narėms teks gyventinti reformas ir jas įgyventinant reikia skirti prioritetą darbo vietų kūrimui. Uh, o ne jų naikinimui. Turime įsaugoti darbo vietas, kurti naujas darbo vietas ir žinoma, reikia paisti solidarumo, um, um, minimalus atlyginimo principų, bet uh, turi būti nustatyti ir minimalus uh, socialiniai standartai. Uh, kalbant apie valstybės tarnybos administravimo reformas, čia reikia politinio sutarimo. Ačiū. Antolin, I'm sorry I had to... Na, atleiskite, kad buvau kiek agresyvi, bet turėjote kalbėti tik dvi minutės. Tikrai e, norėčiau, kad būtų sąžininkai galgiamasi su visais, nors dar turime kažkiek laiko. Dabar norėčiau suteikti žodį Edward Siklūną, kuris anksčiau dirbo šiame komitete, o dabar yra Maltos finansų reikalų ministras. Prašom, Edward, žodis jums. Ačiū. Aš norėčiau uh, pasakyti, kad dabar kalbu kaip e, mano šalies ministras. Taigi, norėčiau tarti keletą žodžių apie uh, vadinamosios trojkos teisėtumą. Man atrodo, kad mes suplakame į vieną krūvą keletą dalykų, nors juos reikėtų atskirti. E, visų pirma, štai koks klausimas, ar buvo padaryta klaidų? Taip, jų buvo padaryta. Uh, Ir nepriklausomai nuo to, ar tas klaidas padarė IMF, ar IMF buvo trojkoje ar ne. Galbūt buvo pernelyg optimistiškai nusiteikta dėl krizės padarinių, kad krizė paveiks uh, mažiau uh, e, PVM, atsiprašau, bendravdaus produktą arba eksportą. Uh, Anksčiau e, šalis e, galėjo lengviau susidoroti su sunkumais, nes buvo e, mažesnės palūkanų normos. Na, bet to nebuvo galima pasakyti apie visą eurozoną. Visa taip Visą tai, o taip pat turint omeny ir visuomenės pritarimo trūkumą, neigiamą poveikį užimtumui. Ir taip pat turint omeny tai, kad krizė buvo beprecedentinė. Klaidų buvo padaryta dėl to, kad tiesiog trūko e, žinių, trūko patirties, ką daryti su tokia e, krize. Sunku buvo imtis reikalingų priemonių e, tinkamų laiku. Ar trojka buvo teisėta ar ne? Čia taip pat nebuvo daug patirties. Toliau dėl to, kaip tarptautinės institucijos e, įsikūrusios JAV galėjo prarasti kontrolę, e, kaip Eurozonos šalis galėjo prarasti kontrolę dėl, e, Europos, dėl tarptautinių institucijų įsikūrusių JAV. Buvo prarasta kontrolė bankų sektorija, kreditų sektorija. Kredito įstaiga, e, kuri duoda kreditą, e, norėtų, aišku, tą kreditą atgauti. Kontrolė buvo prarasta ne dėl to, kad trūko demokratijos. buvo prarastas pasitikėjimas ir dėl to buvo iškeltas toks klausimas kaip teisėtumas, kaip o toks. Jeigu jums reikia kreiptis į teismą, tai be abejo jūs pagėdautumėt kreiptis į savo šalies teismą, ne kažkokios kitos šalies teismą, tai yra normalu. Ir akivaizdu, kad jums žymiai lengviau suprasti savo šalies teismą negu kad e, kitos šalies teisme. Taigi, jeigu yra taikomos kažkokios tai sąlygos ir jos buvo taikomos, tai buvo aišku geriau, kad trojka būtų uh, arčiau namų, o ne kažkokia tai tarptautinė Taigi manau, kad apie, tai reikia, apie šios dalykus reikia kalbėti atskirai, darant išvadą, ar viskas buvo teisėta ar ne. Kai yra teikiamas rekomendacijos, tai be abejo žmonės turi sugebėti ją suprasti. Ir šiuo atveju taip, aš pritariu tam, kad reikia daugiau, reikia daugiau teisėtumo, kad e, žmonės e, tose šalise, kur gyvendinamas programos, tas programas geriau suprastų. Uh, Ačiū, Edward. Dabar suteiksiu žodį Ekon komiteto nariui iš Kroatijos. Nariai. Ivane Malič, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Kroatija išgyvena e, perteklinio deficito procedūrą. Ir kalbant apie tai, man kaip Kroatijos atstoviai svarbu turėti informaciją, kokie mechanizmai egzistuoja ES mastu. Egzistuoja Europos semestras, kuris suteikia imtis struktūrinių ilgalaikių reformų ir e, tai leidžia e, suvokti, kaip padidinti investicijas, sumažinti nedarbą ir iš principo mes žinome visus atsakymus, tačiau svarbiausias dalykas yra, kaip juos gyvendinti praktikoje. Jei pageidaujame padidinti investicijas, tai tam reikalinga užtikrinta aplinka, užtikrinta aplinka investicijoms. Jei siekiame padidinti eksportą, reikia užtikrinti didesnį įmonių konkurencingumą Taip pat reikia pasiūlyti papildomus finansavimo šaltinius mūsų mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taigi mes visus klausim, atsakymus visus klausimus žinome, tačiau nežinome, kaip tai gyvendinti praktikoje. Dėl to reikia kreiptis, šaukeisti sukauptą patirtimį ir apie tai šiandien ir kalbame ir darome. O kalbant apie perteklinę deficito procedūrą, tai uh, Reikia priemonių, kurios būtų veiksmingos trumpu laikotarpiu. Turime aptarti visas ir teigiamas ir neigiamas priemonės. Pavyzdžiui, siūloma mažinti viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimus, nes esą tai iš karto sumažins deficitą, biudžeto deficitą. Tačiau jeigu, sumaž, jeigu būtų sumažintos privataus sektoriaus darbuotojų uh, E, algos, tai tai iš karto atsilieptų įmonių konkurencingumui. Reikia logiškai pagristų sprendimų ir priemonių ir, ir nesudaryti situacijos, kurioje įmonių konkurencingumas mažėja. Taigi, svarbiausia yra žinoti, kokiais būdais įgyvendinti tas priemonės, kad gautume pagidaujamą rezultatą pateiktas Niderlandų pavyzdys man tikrai buvo pat, tai tikrai patiko. Reikia įtraukti visus, visas visuomenės grupės gyventinant reformas ir siekti taip pat decentralizacijos. Ačiū. Dėkui. Dar vienas atstovas iš Ispanijos iš ekonomikos komiteto Europos parlamente, e, ponas Salba. Ačiū, Šaron. Tikrai džiugu, kad atrodo mes jau atvertėme kitą puslapį, kalbėdami apie griežtas trūpimo priemonės ir augimą. Džiaugiuosi tuo, kad mes visi sutarėme dėl to, kad mums reikia e, pertvarkyto biudžeto, kad tik taip užtikrinsime ekonomikos saugimą ir kad tik taip užtikrinsime tinkamai tvarkomus finansus ir biudžetą. Kalbant apie Ispaniją, man atrodo, kad dabartinė vyriausybė to pasiekė. Mums reikia tik trijų papildomų metų, kad pasiektume tikslų dėl perviršio deficito procedūros Ir dabar svarbu skatinti augimą. Ir man atrodo, kad kalbant apie šią sritį yra du prioritetiniai klausimai. Reformos, kaip sakiau vakar diskusijose, turime toliau įgyvendinti reformas, stumti jas priekin įvairiose valstybėse narėse, nes kai kurios valstybės narės nenori jas įgyvendina. Tačiau tai yra pamatinis dalykas, apie tai kalbėjome vakar. Uh, kreditai paskolos įmonėms, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, ir e, jos turi būti siūlomos pagal vienodą tvarką visoje eurozonoje. Mažos ir vidutinės įmonės yra augimo variklis. todėl tie pertvarkymai turi būti ne tik nacionalinio ligmens, jie turi būti ir Europos masto. Uh, reikia skatinti rinkas ir valstybių narių gyvendinamos reformos, e, taip pat komisijos priemonės, e, ACB darbas, viskas, visi turėtų skatinti investicijas, visi turėtų kalbėti daryti tą patį, tačiau kol kas to nėra. Tikiuosi, kad tai bus, kad e, visos institucijos pradės kalbėti vienu balsu ir pradės plaukti paskolos. Uh, Tačiau reikia vidutinės trukmės ir visų pirma artimiausios trukmės e, sprendimų ir labiau įtraukti EIB ir ECB. Ačiū. Dabar žodis iš Italijos Senato biudžeto komiteto nariui, senatoriui Korero. Ačiū vakar ir šiandien rytą kalbėjome apie tai, kad norime pasiekti naują etapą Europoje, kad, kad jis pasižymėtų ekonomikos augimu, kad to pasiektume mums reikia įgyvendinti struktūrinės reformas. O kad išvengtume naujų nusivylimų ateityje, mums reikia aiškiai apibriežti ekonominių reformų struktūrinių reformų ir augimo sąsas ir santyki. Niekas tikriausiai nebejoja, kad struktūrinių reformų Europoje reikia. Reikia užtikrinti spartesnį regiono augimą. Mums reikia lankstesnių ir konkurencingesnių rinkų. Tačiau reikėtų pridurti ir tai, kad vienos struktūrinės reformos ne, nepadės mums pasiekti papidaujamų rezultatų. Artimiausių laikotarpių E, tokios reformos dar labiau e, paveiks, sumažins e, paklausą. Todėl produktiv, didesnio produktivumo reikia siekti papildomais kanalais. Darbo jėga iš menko produktivumo sektorių turėtų būti perkelta į didesnio, našesnio produktivumo sektorius kas bus, jeigu bendra paklausa nukris, susilpnės, kaip dabar yra e, Europos pakraščiuose. E, darbo jėga migruos į aukštesnio našumo sektorius, tačiau veiks labai, funkcionuos labai silpnai. Mums reikėtų e, darbo jėgą jeigu darbo jėga bus perkelta iš menko produktivumo sektorių, mes galime susidurti su dar didesniu nedarbu. Todėl reikia labai konkrečiai akcentuoti, kalbant apie strategiją, kurios tikslas užtikrinti didesnį ekonomikos augimą Europoje. Ji turėtų būti grindžiama iš tikrųjų struktūrinėmis reformėmis, tačiau mums šalia to reikia trejų papildomų uh, komponentų, simetrinių makroekonominių pertvarkimų, e, perviršio ir e, deficito perviršio ir, ir pertekliaus rytise ir taip pat reikia nacionalinių augimo strategijų. Negalime visą laiką ir toliau kalbėti vien tik apie struktūrinės reformas, nes aš labai abejoju, kad galų gale mes pasieksime šio tikslo. Mes iš tikrųjų pasieksime tik našesnio žemo produktyvumo sektoriaus, tačiau augimo tokiomis priemonėmis nepasieksime. Belgium, Marian. Dabar e, Belgijos e, parlamento ekonomikos komiteto atstovė. Ačiū pirminkė. Kai kalbame apie fiskalinį konsolidavimą ir struktūrinės reformas, žodis suverenumas nedingsta iš mūsų kalbų. Šiandien e, daugelis kolegų tai minėjo ir vakar mūsų diskusijose buvo apie tai kalbama. Tikrai e, yra nemažai šalių, kuriuose tenka priimti sudėtingus sprendimus. Ir e, Europos ligmens susitarimų daromas spaudimas yra didžiulis. Tikrai reikia dėti labai didelės pastangas. Klausiausi nacionalinių parlamentų nuomonių ir jeigu pakalbėtume apie tai, kas yra susitarta Europos lygmenių, nenorėtume, kad tie susitarimai, kurie priimti ES lygmenių darytų per didelį spaudimą, per didelę naštą keltų Europos Sąjunga yra į vidų orientuotas um, regionas, bet tai nereiškia, kad um, nesirūpiname suverenumu. Noriu grįžti prie to, ką sakė kolega iš Niderlandų. Mes pasidalyjame tą suverenumą. Tai yra Europos bendradarbiavimo dalis, nes suprantame, kad tam tikrus sprendimus galima priimti ar gyvendinti veiksmingiau ir jie bus naudingesni, jeigu susitarsime dėl tam tikrų dalykų visi kartu. Ir Norėčiau tai pristatyti kaip unikalų ES bruožą, nes svarbu apie jį nepamiršti, kalbant apie integraciją, aiškinant ją mūsų piliečiams. Juk tai, kas yra tvirtinama ES lygmenių, yra ir naudinga. Kartais valstybių narių lygmenių neįmanoma priimti tokių sudėtingų sprendimų arba juos priimti labai sunku. Taigi turime visą tai aiškinti piliečiams, užtikrinti, kad nenukryptume nuo teisingo politinio kelio. Ir um, tikrai turime dirbti kartu Europoje ir turime turėti drąsos visą tai tinkamai įvertinti, pakoreguoti prireikus ir atsižvelgti į savalaikiškumą kaip į svarbų veiksnį. Nebūtinai turime kalbėti apie Europos Sąjungą prieš valstybės narės ar atvirkščiai. Neturime turėti omenyje, kad daugelį dalykų turime nuveikti kartu. Neturime nuolat kalbėti apie konfliktus tarp valstybių narių, um, valstybės narės e, yra solidarius ir gauna naudos iš to solidarumo ir turime dirbti kartu, turime siekti bendrojo tikslo, kurti naujas darbo vietas ir užtikrinti augimą. Juk to norime ir aš norėjau iškelti šį klausimą, ponė pirminkė, nes e, dažnai kalbame apie suverenumą mhm. ir e, turime galvoti ir apie tai, kad galime tą suverenumą pasidalyti. Tai irgi yra svarbu, nepamiršti nepaisant to, kad turime ir savo atskirų teisių ir įsipareigojimų. Ačiū. Ačiū. Dabar, atrodo, nebėra kalbėtojų į salės, taigi grįšiu prie mūsų prelegentų, steiksiu žodį vėl jiems. Ar jūs pagidautumėte dar kartą pasisakyti? Ačiū. Manau, kad įvyko labai įdomi diskusija. Yra pora dalykų, dėl kurių sutarėme. Mums reikia reformų, dėl to sutarėme. Taip pat norime, kad reformos nebūtų skausmingos ir kad e, toliau įvertintume, ko mums reikia, kokios naudos galime tikėtis iš tų reformų. Taip pat e, suprantame, kad e, tai, kas vyksta vienoje šalyje, daro didžiulį poveikį ir kitoms šalims. Todėl e, reikia stebėti tai, kas vyksta kitose valstybėse. Taip pat norėčiau Jūs paraginti pagalvoti apie turimų priemonių vertinimą, ar tai būtų šešių teisės aktų rinkinys, ar dviejų teisės aktų rinkinys, nes svarbu, svarbu e, apsvarstyti mūsų priimamų sprendimų veiksmingumą įvertinti, ar mm. yra pasirinktas tinkamas e, požiūris į reformas. Pavyzdžiui, Niderlanduose yra audito rūmai ir e, kitos institucijos, kurios vertina, kiek veiksmingai yra leidžiami viešieji finansai. Ir mes turėtume tai išnaudoti, turime išnaudoti tokias progas kaip uh, šį konferenciją, kad galėtume pasikeisti geromis mintimis ir geriausią praktiką. Ačiū. Dėkuoju. E, dabar e, ponas Martinas Pohalte. Ačiū. E, man buvo labai įdomu klausytis šios diskusijos, kalbėti apie geriausią praktiką yra labai svarbu, nes taip galime sužinoti, kas vyksta kitose valstybėse, galime sužinoti apie įgyvendinamas priemonės valstybėse narėse, Europos Sąjungoje. Tos priemonės gali būti naudingos ir mums. Taip pat, manau, būtų svarbu pabrėžti, kad geriausia praktika keitimasis jie yra būtinas šiandien, nes tai, kas daro, ką daro viena valstybė narė daro poveikį kitai valstybei. Ir manau, kad tas keitimasis geriausia praktika yra ne tik būdas sužinoti, kas vyksta kitoje šalyje, tai yra būtinybė tam, kad mums visiems saktusi e, geriau Europos Sąjungoje ir valstybėse narėse. Svarbu e, užtikrinti e, proporcingesnį augimo uh, lygį valstybėse narėse ir e, taip pat svarbu užtikrinti, kad bendradarbiaujant e, bendradarbiautume veiksmingai. Mano šalyje tikima, kad reikia atsižvelgti į valstybių narių ypatumus ir kartu į nuoseklį visų vykdomą politiką. Reikia suderinti šias dvi sritis. Nebūtinai uh, pralaimime, kai kurie nors dalykai liečia mūsų suverenumą. Reikia užtikrinti, kad politika nekeltų pavojaus niekam ir galime pasimokyti iš krizės ir manau, kad iš krizės tikrai tapo aišku, kad e, reikia koordinuoti ekonomikos politiką, e, nekenkiant nacionaliniam suverenumui. Šiuo požiūriu Ispanijos parlamentas žiūri Europą, svarsto tai, kas čia vyksta ir ponas Sančias taip pat minėjo, ponas Saro taip pat minėjo kai kurios šios dalykus teikia skaičių. Deja, šiuo metu Ispanijos skaičiai nėra labai palankus ir juos tvirtina ne tik Ispanijos institucijos, bet ir Eurostatas ir Europos komisija. Kaip sakė ir kiti Ispanijos kolegos, pastarųjų metų matėme ir sėkmingų pavyzdžių Ir nors e, patirima recesija, jau galime pasidžiaugti teigiamais rezultatais. Ačiū. Uh, Labai ačiū. Nematau, kad dar kas nors prašytų žodžio. Aš valgausi pasalę, gal netyčia pastebėsiu, ką nors mojuojantį ranką. Na, galiu pasakyti, kad iš tikrųjų uh, E, daugelis tų dalykų, kurie buvo paminėti, taip pat labai rūpi ir Europos parlamentui dėl tų simetrinių korekcijų. Tai labai kontroversiškas klausimas, bet kažkaip tai jį reikia spręsti. Buvo išsakyta labai teisinga pastaba, kad kiekvienas kreditorius nustatytų kažkokias tai sąlygas, apie tai kalbėjo ponas Siklūna. Uh, Ir tikrai valstybės narės ieško būdų, kaip jos galėtų irgi pačios prisimti atsakomybę. Tai tikrai svarbu. Neįmanoma um, atlikti kažkokių tai pokyčių, jeigu jūsų nepalaikys piliečiai. Tikrai uh, būtų labai gerai, jeigu mes ES patys galėtumėm su uh, visai šiais klausimais susitvarkyti, kad nereikėtų kištis iš išorės. Taip galėčiau trumpai apibūdinti įvykusią diskusiją. Pusė dvylikos prasidės plenarinė sesija. Turime penkių minučių pertraukėlę, na, o pusė dvylikos įvyks baigiamoji plenarinė sesija, ten prisijungs ir kitų komitetų pirmininkai. Norėčiau Jūs informuoti, kad Teisingumo teismas atmetė jungtinės karalystės skundą dėl vadinamojo short selling. Tai siema ir su Maroni, bet aš dabar neturiu daugiau informacijos. Tokią informaciją gavau labai neseniai. Labai ačiū visiems. Darbą tęsime pusę dvylikos.